yra itin aktuali ir buvo nuspręsta papildyti tūkstantmečių vystimosi tikslus papildomų priedų, kuriame būtų kalbama būtent apie lyčių lygybę. Dėkuoju. Dėkoju ponui komisarui, dėkoju poniai pranešėjai, kolegoms, visam personalui ir vertėjams. Posėdį baigiame. Kitas posėdis rytoj 9 val. ryto.